Irake. Asdėlė vėdava žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Padėtis Irake, kaip žinote, yra labai rimta e, bendrojų reikalų tarybos išvado, išvadose yra išreikštas susirūpinimas ES ir nugastavimai dėl islaminės valstybės e, kūrimo Irake sunitų pasipriešin, prie sunitų pasipriešinimo prisidėjo kitų ginkluotų grupuočių ir tai dabar Irake sudaro didesnę ginkluotą grėsmę negu Sirijoje. Yra taip pat daug užsieniečių samdinių ir tokių grupuočių kaip ir, ir todėl Irake saugumo požiūrių padėtis blogėja. Taip yra ir dėl išorinių, ir dėl vidinių priežasčių. Sirijos krizės e, kontekste atsirado islamo valstybės grupuotė, dėl kurios dabar kyla tiek e, problemų. Ir motivacija neapsiriboja vien tik tai teroristiniais e, sumetimais ar pasaulyje žiūra. Sunitai jau dešimt metų yra opozicijoje e, šito dominuojamoje vyriausybėje, vyriausybei. Kita vertus, turint omenyje, jog šiame kontekste yra padaroma labai daug žmogaus teisų pažeidimų, Žinome, kas vyksta Bar provincijoje. Ir visi šitie įvykiai pasireiškė labai rimtais susirėmimais tarp vyriausybinių pajėgų ir e, ginkluotų grupuočių. Kaip e, parodė pastarėjai įvykiai, tarptautinė bendruomenė nebuvo pasirenkusi tam, tai buvo didelė staig, staigmena. Yra įmamasi tam tikrų priemonių vyriausybės, Irako vyriausybės lygmenių siekiant e, išvengti didesnės įtampos. Tame kontekste iškyla taip pat ir humanitarinių problemų. 2 milijonai irakiečių yra priversti palikti savo namus. Turint omenyje, kad tai yra civiliniai, civiliai gyventojai, tai yra tikra humanitarinė krizė. Tarptautinė Europos Sąjunga skyrė 12 milijonų eurų. Šios lėšos yra skirtos e, Sirijos ir Irako pabėgėliams. Kita vertus, ES e, koordinuoja savo veiksmus kartu su tarptautiniais donorais ir tarptautinėmis e, organizacijomis. Ir e, ta pagalba teikiama dabar be galo sunkiamis sąlygomis. E, įvairiose Irako vietose. Šie pagalbos veiksmai kita vertus yra būtini. Kitas aspektas šiame kontekste yra tai, kas vyksta Kurdistane, Irako. Irako kurdai vienareikšmiškai pareiškė, jog rudenį jie rengėsi organizuoti referendumą dėl nepriklausomybės. Noriu pabrėžti, jog Irako Kurdistanas iš principo yra stabilumo pavyzdys ir e, tarptautinių, tarptautinėje plotmėje e, užtikrino tinkamą bendradarbiavimą. Tačiau mes e, manome, kad tokie vienašališki nepriklausomybės siekimai, siekiai neleis sureguliuoti padėties Irake. Tai yra rizika ir pačiam Kurdistanui. Mes pakvietėme visas interesuotas šalis ieškoti tinkamo sprendimo. Toks sprendimas galbūt būtų tinkamas e, ir, ir kurdams. Aišku, tas susitarimo procesas yra sunkus, tačiau nepaisant sunkumų, šiandien vis dėlto konstatuojame, jog esant visoms išvardintoms grėsmėms vis dėlto lieka vilties konstatavome, jog 60 procentų balsavimo teisę turinčių piliečių gali balsuoti ir tai yra teigiamas dalykas. Mes e, siūsime delegaciją į Iraką, kurį vertins padėtį ir pateiks ataskaitą. Tad nepaisant kai kurių visų minėtų problemų, nepaisant smurto, apraiškų. Visi tas problemas matome. Rinkimai, kurie vyko vyko vis dėlto pakankamai gerai ir jų metu buvo pasisakyta už demokratiją ir šalies ventisumą. nusaikios politinės jėgos turėtų siekti įtampos mažinimo. Būtent tokį signalą mes e, nusintėme e, Irako vadovams. Vakar buvo paskirtas komisijos pirmininkas, tai taip pat padės ES veikti e, ryštingiau šiais klausimais. Naujoji vyriausybė turi užtikrinti santarvę su e, visomis e, religinėmis grupėmis. Jeigu nebus įtraukiančio dialogo, tuomet Irako visuomenė negalės susitaikyti iki galo. Kaip sakė ponia Ashton. Visų pirma, turi būti sprendžiamos saugumo problemos. Tačiau šiame kontekste nereikia perlenkti lasdos. Taip pat ES yra pasirengusi visais įmanomais būdais skatinti politinį dialogą ir papildyti mūsų partnerių veiksmus šiame kontekste. ES ir toliau teikia pagalbą Irakui, ypač planuojant ir e, koordinuojant pagalbos pastangas. Šių pastangų tikslas yra užtikrinti didesnį stabilumą Irake bei padėti e, E, vyriausybei užtikrinti pagrindinės paslaugas. Taip pat sustiprinti teisės valstybę ir toliau tęsti jų Just Lex misijos veiksmus. ES taip pat vertina ir tam tikrus veiksmus pagalbos su terorizmu srityje šiame kontekste turi būti laikomasi be jokios abejonės žmogaus teisės reikalavimų. Europos Sąjunga nemano, jog žmogaus teisų pažeidimai būtų priimtinas dalykas siekiant bet kuriomis priemonėmis užtikrinti saugumą. ES taip pat pabrėžia užsienio samdinių problemą. ES yra įsipareigojusi toliau gyvendinti partnerystės sutartį su Iraku ir toliau bendradarbiauti šiame kontekste. Šią progą norėčiau pakviesti tas valstybės narės, kurios dar neratifikavo tos sutarties, ją ratifikuoti. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju ponui Delavėdovą. Pradedame diskusiją šito klausimu. Pirmas kalbėtojas Arno Danžon, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pabudimas yra vėlyvas ir skausmingas, kalbant apie šią problemą. Reikėjo sulaukti e, džihado kovotojų veiksmų, Mosul miesto užėjimimo, kad suvoktume, kokia didžiulė krizė susidarė Irake. Aš kaip prancūzas galiu nesunkiai pasakyti, kad 2003 metais e, buvo padaryta klaida e, užimant Iraką, tačiau nu, nuo tada ta, tas, tas pats užėmimas gal buvo ir teisingas, siekiant pakeisti susikloščiusią tvarką, tačiau reikalas tas, kad nuo tada nedaug kas pasikeitė. Situacija Sirijoje dar labiau pablogino situaciją Irake. Būtų pernelyg paprasta sakyti taip, kaip pernelyg dažnai šiandien kartojama, jog e, sakoma, kad pilietinis karas Sirijoje labai pablogino situaciją Irake. Farudža buvo užimta tų džihado kovotojų prieš pusę metų. Nepamirškime, kad islamo kariuomenė šitų džihado kovotojų sudaryta yra kilusi iš Irako. Vadovai tos kariuomenės, bet jau dauguma iš jų yra iš Irako. Tie džihado kovotojai naudojasi Irako vyriausybės sektarizmu. Tos teroristinės grupės, tos sunitų gentys prisijungė 2006-2007 prie vyriausybės veiksmų. Taip pat tas fanatizmas klesti remdamasis ir armija. Sakoma, kad armija buvo treniruojama įdėdant į tai daug lėšų. Tačiau štai e, dažnai šios armijos atstovai papildo teroristų gretas regione ir kitur. Taigi e, reikia, reikalinga parama Irako valdžiai, jinai neturi būti besąlygiška, reikia e, atsižvelgti į visų visuomenės sluoksnių poreikius, būtina užtikrinti tos pagalbos kontrolę, būtina pasisakyti už valstybės Irako teritorinį e, vientisumą, būtina pasiekti, kad šalis nesuskiltų į atskiras bendruomenės. Ir tarp tų radikulių sunitų grupių taip pat egzistuoja tam tikri ta, įtampos žydiniai Ir to, tos grupuotės dažnai palaiko ryšius su vyriausybės atstovais. Visa tai yra blogi dalykai keliantis grėsmę ir Irakui, ir mums patiems. Neužmirškime, kad gegužės 24 dieną įvykusio žudynės e, muziejuje žydų Briuselėje buvo įvykdytas prancūzijos piliečio, tačiau tas turėjo ryšių, tas, tas žudikas turėjo ryšių su tenykščiais džihadistais. Dėkoju išdėmesi. Dėkoju. Tris minutės, Ana Gomeš, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po nelegalios 2003 metų invazijos Irake vyksta barbarizmo apraiškos. Ir Dėl to matome tiek daug aukų tarp civilių, yra nekojamas šalies paveldas. Maliki vyriausybė atsisakė patenkinti sunitų teisėtus reikalavimus. Ir tai sukėlė religinio pobūdžio sukilimų. Mes e, konstatuojame, jog islamo valstybės grupuotė, Levanto islamo valstybės grupuotė turi vis didesnę įtaką valstybėje Irakui dabar bus labai sunku atkurti stabilumą. ES ir kiti tarptautiniai partneriai turi užtikrinti, kad e, Irake būtų grįžtama prie stabilumo ir kad e, šalies vientisumas būtų išsaugotas. Ako vyriausybė turėtų atsižvelgti į mažumų reikalavimus ir kad e, piliečiams būtų teikiamos pačios būtiniausios paslaugos. Turėtų būti plėtojamas dialogas tarp visų bendruomenių, įtraukiant jas į e, valdymą. Mes esame vienas iš būtinų partnerių siekiant stabilizuoti padėtį Irake ir e, Sirijoje. E, konfliktas tarp sunytų ir šyitų turi baigtis. Aš pritariu ponui Danžan, pritariu tam, kas pasakyta parlamento rezoliucijoje. Europos Sąjunga turi kreiptis į Persijos įlankos valstybės, kurios tiesiog ir netiesiogiai padeda e, teroristams ir, ir, ir kariaujančioms pusėms. E, ES turi dėti būtinas pastangas, kad būtų kovojama su terorizmu ir kad būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Toliau irakiečiai pabėgėliai, kurie bėga į Kurdistano e, regioną, Kurdistanas dabar nori organizuoti referendumą dėl nepriklausomybės, tai yra visiškai suprantama turint omenyje padėti Bagdade. Tačiau tai neprisidės prie šalies stabilumo, galbūt netgi atvirkščiai, tai gali būti pavojus pačiam Kurdistanui. Aš manau, jog galima būtų rasti kitų sprendimų, konstitucinių sprendimų, kurie būtų tinkamesni karas Sirijoje, šalies kilimo pavojus Irake rodo, jog tai yra rimtas e, problemas ir ES turi siekti užtikrinti saugumą, tekdama išvengti tokių tragedijų, kokios iškilo, pavyzdžiui, Briuselio žydų muziejuje. Melina kortelė Belinos kortelės klausimas, ponė Gomė, šalių sutinkate. Prašom. Prašom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, noriu tik atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrą paradoksą, apie kurį kalba mūsų kolegė ir ponas Danžon. Viena vertus apgailėstaujama dėl to, kad buvo įsikišta į situaciją Irake, kas sukėlė konfliktus tarp sunitų ir šytų, tačiau kita vertus buvo remiama E, intervenciją į Libiją, kur situacija lygiai tokia pati, tai sukelia taip pat šalies skilimą ir suskilimą į gentis. Pirmininkas, jūs turėtumėte užduoti klausimą pagal merinosios kortelės procedūrą, jūs negalite komentuoti ar kaip nors reaguoti. Pone Gomeš, prašau. Prašom išjungti mikrofoną, sako pirmininkas. Jūs klystate, negalime lyginti abiejų situacijų, nors iš tikrųjų yra tam tikrų bendrų elementų Aš buvau per karą dar Bengaze, Bengazi, Bengazija ir mačiau, kad tarptautinės bendruomenės e, pajėgomis buvo paremti žmonės, kurie kovoja prieš diktatorių. Tad iš tikrųjų negalima teikti, kad situacija Irake ir Libijoje buvo panaši. Tikrai ne. Pirmininkas dėkoju. Kolega Čelstanok. Dvi su pusė minutės, prašau. Pone pirmininkė. Nurik Malikė sudarė vyriausybę, 2006 jis tapo premjeru, jis naudojosi religinę ir bendruomenių e, skilimu, tą įtampą tam, kad būtų galima eksploatuoti šitų atstovus. Ir nuo 2008 e, situacija keitėsi, balandį vyko rinkimai. Ir dabar matoma, kad opozicija turi tam tikrų ketinimų. E, sunitų, vakarų sunitų gentis jaučiasi diskriminuojami. E, buvo nužudyta daug civilių asmenų vairiose provincijose. Džihadas susijęs su islamo valstybė klesti. Sunitų bendruomonė ir net buvusieji Sadamo Huseino rėmėjai nebežino, kaip elgtis. Tuo tarpu Kurdistano autonominis regionas klesti, e, e, tačiau patiria tam tikrą grėsmę. Tačiau džihado terorizmas remiasi e, konfliktų Sirijoje. Golfo kai kurios valstybės finansuoja tą terorizmą naudodamos savo centrinių bankų lėšas. Tai teroristai yra gerai ginkluoti, jie paskelbė islamo kalifato įkūrimą ir yra taikomos barbariškiausios šariato formos. Ir tai kelia pavojų taip pat ir krikščionims tame regione. ES piliečiai, kai kurie taip pat tampa radikalais, jie vyksta ten kovoti ir tai kelia pavojų mūsų šalių saugumui. Nes jie grįžta į savo valstybės vėliau tapę teroristais. Ar galbūt tarptautinė bendruomenė galėtų suteikti paramą. Kurdų vadinamasis pešmerga sulaukė didžiausios paramos, kad būtų galima išsaugoti Kirkuko naftos gavybos įmonę. Kurdų regionas išliko saliginai stabilus ir svarbu, kad ten būtų padėta krikščionių bendruomenėms nepriklausomybės referendumas Kurdistane buvo paskelbtas vienešališkai ir man tai yra savotiškai suprantama. Vakarų valstybės jau seniai nuo pirmo pasaulinio karo pradžios, tos Sevro sutarties, nepaliaudamos kalbėjo apie tokią galimybę Kurdistano. Šiandien, man atrodo, tai yra akivaizdu. Ačiū ponui Tanok, sako pirmininkas. Mėlynosios kortelės klausimas. Ar priimsite klausimą? Ne, ne, ne. Ar priimate klausimą ar ne? ne? Negalite rinktis, kieno tai yra klausimas. Ponas Jonathan Arnott. Pusė minutės. Kai jungtinės karalystės vyriausybė priėmė sprendimą veikti. Tuomet mes kal, buvo kalbama apie terorizmą, apie masinius grovimus, paskui apie Irako žmonės. Ir ar galima teikti, kad tuomet Bleiro vyriausybė suklydo ir tas karinis įsikišimas e, buvo tas, kurio faktiškai neturėjo būti, nes nebuvo aiškių tikslų, ar jūs sutinkat su tuo atsakymas. Bleiro vyriausybė tuo metu e, ne visai žinojo tikrą tiesą ir buvo žmonių, tarp kur aš buvau, kurie rėmė tada karą. Ir manau, kad dabar, žinodami situaciją, mes galbūtume laikėsi kitokio požiūrio, tačiau intervencija į Iraką turėjo būti humanitarinė labiau. Tačiau matėme, kokio masto yra šalies sugriovimai ir matome, kiek buvo pridaryta nereikalingos žalos. Dar vienas klausimas pagal mėnosios kortelės procedūrą, ponė Tandu, kaip jums klausimą? Pirmą kartą per 15 metų pirmininkas nepasako, kas klausia, kas pateikė klausimą pagal merinosios kortelės procedūrą. Pirmininkas, jūs turite pasakyti, ar sutinkate ar ne, kad jums būtų pateiktas klausimas. Aš ir toliau manau, kad pirmininkas turėtų atsakyti jam pateiktus klausimus. Ar, ar tai jūs neprimate šito klausimo, ar ne? Tada tęsime. Toliau diskusiją kalbės kolega Šakė. Pirmininkė komisijos nariai, kolegos įvykiai Irake ir visose artimuosiuose rytuose kelia didelį nerimą, tačiau ta situacija tokia netapo iš nieko. <clears throat> Kai kurios persilankos valstybės narės, valstybės prie tos situacijos ašnimas markiai prisideda, taip pat ir Irako vyriausybė dabartinė neužtikrina kad būtų atsižvelgiama į šalies įvairovę. Stabilumo trūkumas e, prisidėjo prie to, kad dabar būtų gyvendinamas tas grėsmingas scenarijus, masiniai žudimai, kalifatos kelbimas, šariato teisės įtvirtinimas turi baigtis tačiau mes neturėtume daugiau politinio svorio suteikti šiai islamo valstybei nei reikia ir privalome užtikrinti Irako teritorinį vientisumą, suverenumą. Todėl ir kalbos apie nepriklausomą Kurdistano valstybę turi būti svarstamas atitinkamai kontekste. Žinome, kad ISIS organizacijoje kovoja nemažai kovotojų iš ES šalių ir jų įtaka grįžus į ES valstybės neturėtų būti nuvertinta. Todėl reikia imtis tinkamų priemonių tam, kad ši klaidinanti ideologija įtrauktų mūsų žmonės į dalyvavimą smurtinėme džihade. Taip pat siekiant tvaraus problemų sprendimo <clears throat> artimuosios rytuose reikia traukti į pokalbius Irano Respubliką ir Saudo Arabiją, kadangi šios šalis bando apginti savo pavojingus interesus regione. Ponšakė, jums taip pat norime užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą, sutinkate iš šį klausimą atsakyti. <laughs> Mr. President, thank you. My microphone was only now to... Pane pirmininkė, <clears throat> e, mano mikrofonas dabar yra jungtas ir aš norėčiau sužinoti, kas užduos šį klausimą ir esu pasirengusi atsakyti, ponas Etrič. Ačiū už drąsą atsakyti į šį klausimą. Man buvo labai įdomu klausytis jūsų minčių, ar sutinkate su to, kad geriausias būdas sustabdyti šių problemų masto didėjimą, <clears throat> nustoti ES ir valstybėms narėms vykdyti intervencionistinę politiką, kuri tik tai daro žalos toms šalims, nesiūsti savo karinių pajėgų, nebent uh, tikrai būtų tam neatremiamų priežasčių. Mielas kolega, aš bijau, kad pasaulis nėra nei juodas, nei baltas ir negalima uh, vertinti ES veiksmų <clears throat> vadovaujantis šio principu. ES turi savo svarę nuomonę dėl žmogaus teisų padėties ir dėl krizės apimtų regionų. Manau, kad turime dėti diplomatinės pastangas, bendradarbiauti su tokiamis šalimis partnerėmis kaip Turkija, siekdami pažaboti ekstremizmo ir smurto plėtrą e, tokiose šalise e, kaip e, Irakas ir Sirija. Turėtume imtis karinių priemonių tik tai tuo atveju, kad tai yra būtina, tačiau turime aiškiai suvokti, kad švelnioji švelnio poveikio priemonės veikia kartu su griežtomis priemonėmis. Ponas. Dėkuoju vienas iš nebaudžiamumo bruožų yra tas, jog e, jam nepatinka atmintis. Tačiau žinome, kad ir Irake tų e, problemų šaknis yra žinomos. Tai yra Azorų e, viršūnių sustikimas. Prasidėjo pirmas genocidas 21 amžiuje, pusantro milijono aukų. E, ponas Baroso čia suvaidino mažordomo vaidmenį. Bet manau, kad mes neturime keršyti jam, o turime užtikrinti, kad tarptautinė teisė triumfuotų. Tai nereiškia, jog e, tos katastrofos iniciatoriai neturi būti išteisinti šalyje. Dabar vyksta konfliktas, šalis draskoma, ginkluotos e, grupuotės užsimas smurto veiksmais, ES turi galimybę kitaip vykdyti išorės e, politiką, jinai gali imtis iniciatyvų per jungtinės e, tautas kartu su arabų valstybėmis siekti stabilumo ir užtikrinti, kad nebūtų nei etninio susiskaldimo, nei, nei kitokio susiskaldimo ir užtikrinti, kad valstybė pati galėtų spręsti savo likimą ir kad kartu naudotųsi savo ištekliais. Ponas Kuzo, pirmui Milinos kortelės klausimas, ar jūs sutinkate jį atsakyti? Taip. Ponios Ana Gomeš klausimas. kadangi jūs e, minite 2003 e, metus. Aš 2003 e, metų sprendimą pasmerkiau, bet ar jūs manote, kad geriau reikėjo palikti Sadamą Huseiną, jūs manote, kad jisai buvo demokratas, ar jūs nemanot, kad jisai buvo diktatorius, kuris engė irakiečių tautą ir manote, kad nėra jokių vidinių priežasčių tam, kas vyksta dabar Irake, ar norite atsakyti, ponė Kūzo. Jūsų problema, ponė Gomeš, yra ta, jog jūsų atmintis yra labai selektyvi. Mano atmintis e, siekia Britų imperializmą. Aš manau, kad e, kolonialinis suskaldimas buvo pagrindinė problema. 2003 metų problemos taip pat prie to prisidėjo, tačiau buvo ir anksčiau e, problemų, kurios tapo priežastimis. Mano valstybės Šimtas tūkstančių e, bendrapiliečių žuvo tame konflikte. Mano pozicija šito klausimo nesikeičia. Panasarant Smith, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir daugelis kolegų, aš esu sujaudintas tos diskusijos apie Iraką. Aš dalyvavau Glasge e, demonstracijose, e, kai buvo e, nuspręsta užpulti Iraką, pradėti karinę intervenciją ten. Mes matėme, kad tai buvo neteisingas aktas. Pusantro milijono žmonių buvo perkelta mm, į pačiame Irake, pusantro milijono žmonių prireikė e, humanitarnės pagalbos. Ši tragedija e, yra didžiulė ir šalis destabilizuota. Europos Sąjunga turėtų prisiminti, kaip buvo patekta ta situacija, kokia jinai yra dabar. Ir turėtume pasakyti, kad atsakingų už tą problemą kaip ir nėra, tačiau turėtume uh, kelti klausimus, kaip padėti tai šaliai išeiti iš to košmaro. Reikėtų, kad būtų kalbama apie tai, kad būtų sudaryta uh, teisingumo sistema, kur būtų nepriklausoma. Uh, Saudo Arabijos santykis su regionu, reikėtų apie tuos dalykus pirmiausia kalbėti. Ir aš manau, kad turime visi dirbti prie šių klausimų. Na, kai dėl kurdų vaidmens, mes žinome, kokiu veiksmu buvo imtasi. Mes žinome, kad tai būtų dar vienos teritorijos sukūrimas. Turėtume e, dirbti teisingą kryptimį, laikydamėsi pragmatizmo principo. E, kurdai Kurdų regionas pasirodo dabar kaip tam tikra priebėga, kur vyrauja daugmaž stabilumas. E, rezoliucijoje yra išdėstyti reikiami principai, bet kokie konstituciniai pakeitimai turi būti tokie, kur laikomasi taisyklių, kur laikomasi e, mažumų apsaugos principų. Ir reikėtų, kad toms taisyklėms būtų pritarta šalies viduje ir išorėje e, Persų įlankos valstybės taip pat čia vaidina reikšmingą vaidmenį. Mums patiems labai svarbu būtų, kad supaprastėtų regioninis dialogas e, pačiame regione ir taip pat tarp mūsų ir to regionų. E, aš manau, kad galbūt konfederacijos įkūrimas ten galėtų būti problemos sprendimas. Taigi, kaip Tai nesupratę, kaip Iranas pateko į tą patėtį, negalėsime padėti šiai šaliai išbristi iš to košmaro, kurį pateko. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. James Carver, trys minutės. Pone pirmininkė, Irakas dabar susiduria su pasakmėmis tos intervencijos, dėl kurios kažkada prieš keletą metų sprendimą priėmė vakarų valstybės. Prieš šimtą metų vykę vykiai taip pat turėjo įtakos dabartiniai padėčiai. Mes turėjome atsižvelgti į visą tai prieš pradėdami tą intervenciją. Šiaip ar taip aš manau, kad antrasis e, Persijos įlankos karas buvo pradėtas ir buvo pasiekta pergalės. Tai buvo manoma, tačiau realybė rodo, kad tos pergalės nėra. E, užsienio politikos aiškių nuostatų trūksta. E, po Sadamo Huseino žlugimo buvo išardyta Irako kariuomenė. Ir mes matome, kad daugelis tos kariuomenės atstovų dėja pasirinko kitą stovyklą. Armijos vietą užėmė ginkluoti būrei, tuomet padaugėjo ginkluotų išpolių. Irako ministras pirmininkas buvo pažadėjęs suvienyti Iraką, tačiau pasielgė visiškai priešingai. Maliki turbūt nesugeba tinkamai vykdyti šių funkcijų, nepaisant visų iliuzijų, kurias galėjo turėti vakarų valstybių vadovai. Jis neper, nepaisė sunitų perspėjimų ir dabar to kainą mokės visas pasaulis. 15 tūkstančių britų musulmonų išvyko kovoti į Iraką. Štai ką rašo britų spauda. Tai yra teroristinės kampanijos pavojus, didelio masto tokios kampanijos pavojus. Turime griežtinti sienų kontrolę ir surinkti kuo daugiau informacijos apie tuos, kurie vyksta į šį pavojingą regioną, nes nuo to priklauso mūsų pačių saugumas. Na ir galiausiai bankai ir finansinės institucijos. Jo, jie turėtų pasakyti, kas finansuoja terorizmą, kur yra to finansavimo šaltiniai. Būtina nutraukti šį smurtą, būtina priimti reikiamus sprendimus. būtina kreiptis į jungtinės tautas, kad jos įsikištų į šį konfliktą. Nes būtina išvengti, kad ta situacija dar labiau nesuprastėtų, žuvo žmonės. E, fizinės ir moralinės žaizdos dar tebėra skausmingos daugeliui Britų piliečių. Ir noriu pareikšti jums pagarbą šiandien. Nebenorėčiau, kad bent vienas lašas Britų piliečių kraujo būtų užlietas nei Irake, nei Sirijoje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dvi minutės kolegai Kelam. Ačiū, ponė pirmininkė. Penkiolika tūkstančių žmonių grupuotė labai greitai užėmė didelį Irako teritorijos dalį. Jie dabar beldžiasi į Europos duris, stovint Europos slengščio, tai reiškia Obamos kovos su terorizmu politikos žlugimą. Buvo išvaistytas didžiulis potencialas, kurį būtų galima buvo panaudoti kitur, tuo tarpu stiprėja dar ir kitos islamo islamistų organizacijos. E, e, reikia kalbėti apie tos kelis tūkstančius e, islamo kovotojų, kurie gimė Europoje, turi Europos šalių pilietybės ir kurie sugrįž kažkada, galbūt jau sugrįžo ir gyvens tarp mūsų ir bus pasirengę imtis tokių veiksmų, kuriuo imasi dabar, tai turėtų mums kelti baimę. Tačiau iki šiol Europa elgesi taip, kaip jos elgesi aprašė Oriana Falači. Kalifato paskelbimas buvo labai didelį nerimą keliantis sprendimas, neturime su juo taip paprastai taikstytis, tačiau turime suvokti, kad Irako ir Sirijos likimas darys įtakos visai islamo bendruomeniai Visi musulmonai dabar yra raginami įsijungti į džihadą, o tai turi simbolinę reikšmę tas raginimas. Vėl pradama kalbėti apie kryžiaus žygius su savo ruoštų siunčiami labai konkretus, aiškiai matomi signalai ir Europa tikrai turėtų būti akla jų nematydama. E, tie kovotojai nori ne tik e, musulmonų teritoriją suskelbti kalifatą, tačiau nori iškrauti viso pasaulio, taip pat ir Europą. Ačiū ponai Tūnė Kėlamai, dabar steikiamas žodis dviems minutėms. Ačiū ponė pirmininkė. Irakas patiria egzistencinę krizę, jo teritorinis vientisumas pastatytas ant kortos. Kilo klausimas, kaip tapo įmanoma, kad e, kai kurios teroristų grupuotės sugebėjo kontroliuoti per kelias savaitės ir užimti didelę tokios šalies teritorijos dalį. Manau, kad dėl to kalta taip pat ir Irako vyriausybė. Per pastarosius metus Almalikė vyriausybė nesugebėjo sukurti tokios koalicijos, kurioje būtų atstovaujamos visos Irako bendruomenės. Sunitų bendruomenė nebuvo įtraukta ir nustumta į pašalį kurdai taip pat negali dalyvauti visapusiškai šalies valdyme. Dėl to Malikio parama na, Malikio vyriausybei iš šalies vidaus sumažėjo <clears throat> ir padidėjo parama teroristams. Manau, kad e, būdas įspręsti šią krizę yra būtinybė suformuoti naują vyriausybę, įtraukti į ją nusaikius sunitus ir kurdų lyderius. ES turi daryti Irako valdžiai visą būtiną spaudimą tam, kad tai įvyktų. Taip pat raginame Europos komisiją skirti daugiau humanitarnės pakalbos, pagalbos. 12 <clears throat> milijonų eurų dabar buvo tam numatyta, tačiau yra maždaug 2 milijonai perkeltos menų iš Mosulo Labai daug žmonių pabėgo, 86 procentams jų reikia prieglopščio, taip pat ir kurdų regionų reikia steigti pagalbą priimančiam pabėgėlius, taip pat man kelia didelį nerimą Irako krikščionių bendruomenės ateitis. Šios bendruomenės uh, skaičius sumažėjo per 9 metus dviem trešdaliais, daugiau nei 300 tūkstančių ir toliau yra nuolat persekiojami ir bauginami. Iš tiesų, krikščionis yra vienintelė bendruomenė, kuri nesima smurto, kuri siekia toliau statyti tiltus tarp paskirų šalies regionų. <clears throat> Būtina užtikrinti visiems Irako piliečiams, taip pat krikščionims deramą sveikatos apsaugą ir uh, išsilavinimą bei švietimą. Pone Kėlamai, ar stinkate atsakyti į Milnosios kortelės klausimą? Pirmkas kartoja tą patį klausimą dar kartą. Puiku, tuomet suteiksiu žodį Eduardui Ferron 30 sekundžių. Pane pirmininkė, iš tiesų ne tik Irake gyvena sunitai ir šitai, gyvena toje šalyje ir pamiršti krikščionis, kurie šiandien turi e, pasirinkti arba žeminimą, arba mirti. Ir e, krikščionis e, yra pamiršti dėl tam tikros lobistų įtakos Briuselyje ir noriu paklausti, ar krikščionis turi teisę gyventi artimuosiuose rytuose. Ačiū už šį klausimą. Tačiau tas klausimas kyla ir man pačiam. Aš manau, kad mūsų rūpestis yra bendras ir manau, kad artimųjų rytų krikščionių likimas dar nėra nuspręstas. Ačiū žodis Richardui Havitui kalbėti tris minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti savo kalbą pareikšdamas e, nuoširdų susirūpinimą dėl padėties eskalavimo Irake. Ir Junktinių tautų duomenimis šiuo metu Irako šiaurėje ir e, centrinėje dalyje yra daugiau nei milijonas du šimtai tūkstančių perkeltų asmenų. Galima pateikti daug atskirų e, pavyzdžių susijusių su brutaliais žudimais, kuriuos vykdo <clears throat> islamo valstybės kovotojai ir kiekvieną dieną civiliai patiria didelių žiaurumų, raginu, kad e, abi konfliktuojančios pusės laikytųsi tarptautinės humanitarnės teisės Irako saugumo pajėgos Liepos mėnesį taip pat e, e, nužudė 255 suimtuosius, vedinos keršto Tokie veiksmai taip pat turi liautis. ES privalo dėti visas pastangas, kad Irakiai sutvirtintų žmogaus teisės ir demokratiją, tačiau šios pastangos vaisių neatnešė dėl to, kad regione veikia ir daugiau žlug, žlugusių arba bežlungančių valstybių <clears throat> tačiau sunitų mažumai Irake nėra tinkamai atstovaujama vyriausybės struktūrose ir privalome e, tą padėtį kažkaip taisyti, privalome užtikrinti, kad sunitai nesijaustų atstumti. E, Taip pat turime nepamiršti, kad Kurdistano regionas pareiškė tamiausiu metu boikotuosios Almalikio vyriausybės sprendimus, o e, Kurdistano regionas neseniai buvo laikomas ir e, jo dabartinė vyriausybė teroristinė organizacija. <clears throat> Dabar e, į Kurdistaną iš kitų Irako regionų plūsta pabėgėliai Aš e, raginu Kurdistano e, autonominį regioną priimti e, pabėgėlius ir pradėti dialogą su Irako vyriausybę. Manau, kad e, dabartinė Irako vyriausybė, jos vadovas Malikis ir jo nesugebėjimas susitarti su oponentais kelia grėsmę Irako ateičiai. Turime raginti visus politinius vadovus, ypač premjerą, pradėti plataus masto politinį dialogą, į kurį būtų įtraukiami e, visi šalies regionai ir politiniai veikėjai dėl ISIS. <clears throat> turime įtraukti e, į vykstančias diskusijas taip pat ir kaimininės šalis e, Iraną, Saudo Arabiją ir siekti, kad šiame regione įsitvirtintų teisės viršenybė ir žmogaus teisės. Ponui Belderiui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Keista, kad čia rezoliucijoje nieko nekalbama apie ES kandidatės Turkijos įtaka įvykiams Irake. Taip pat norėčiau išgirsti tarybos reakciją į Turkijai metamus kaltinimus dėl ISIS veiklos finansavimo iš naftos gaunamų pajamų. ISIS taip pat šiuo metu yra užėmusi cheminių medžiagų, cheminių ginklų <clears throat> sandėlį Aldana vietovėje ir turime informacijos apie tai, kad jis naudoja cheminį ginklą prieš kurdus, jeigu ta informacija yra teisinga, kaip jie vertina taryba. <clears throat> Taip pat Almutara vietovėje e, turime informacijos apie tai, kad e, yra e, E, cheminių ginklų, kurie pateko į Izis rankas ar Bruselėje, apie tai yra diskutuojama. Aš pageidaučiau, kad šioje rezoliucijoje daugiau dėmesio būtų skiriamas markiai sumažėjusiai krikščionių bendruomeniai Irake. Ir mes privalome užtikrinti, kad krikščionis ir toliau galėtų gyventi tarp Tigro ir e, Eufrato. Ir mes tikrai turime dabar nuo žodžių pereiti prie konkrečių darbų. Ačiū žodis ponai Nart. Pusantros minutės kalbėti. Dėkuoju, pana pirmininkė. Turime klausti, kodėl islamo valstybei pavyko per keletą dienų e, užkariauti beveik pusę Irako teritorijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums patinka ar ne, šį judėjimą remia civiliai gyventojai. Todėl, kad Malikį vyriausybė elgesi labai vienašališkai, ne, nepaiso kitų religinių grupių nuomonės. Aš nežinau, ar Mes e, galime žiūrėti į Iraką kaip, kaip žiūrėdavome anksčiau. Artimieji rytai yra tikras e, labirintas. Ir e, turime nustoti kalbėti apie demokratinius rinkimus Irake. Tai yra tautologija, tai yra vidinis prieštaravimas. Reikia siekti konsensuso. Ir man atrodo, kad tas konsensusas dabar susidaro, kristalizuoja prieš Malikį. Ponas Gulniš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kadangi prieš 40 metų Indokinijoje vyko tam tikri įvykiai, tai dabar mes matome, kokios yra puikios Amerikos politikos uh, artimuosiuose rytuose pasiekmes. Kai, sakiu, kai sakau puikios, tai sakau ironiškai, nes artimuosiuose rytuose Junktinės valstijos metodiškai ir, ir, ir žiauriai naikino vienintelę politinę jėgą, kuri galėjo priešintis pačiam radikaliausiam islamui, tai yra arabiškam nacionalizmui. Visi turėtų prisiminti tokius melus, kaip uh, kad e, tarytum Irakas dalyvavo rugsėjo 11-osios išpoliuose arba kad Irake buvo masinio naikinimo ginklai. Tai buvo melas. Ir dabar ne, neturime grįžti prie praeities e, klaidų. Prisi, prisimename visi, kaip melavo Bušas ir Kolinas Paulas, kalbėdami apie cheminius ginklus, tuo tarpu paaiškėjo, kad e, ten te buvo tik tai spalvotas vanduo, ten jokių ginklų nebuvo. Paskui matėme kaip Sadamas Huseinas, kuris, aišku, ne demokratas buvo, tačiau buvo politiškai nužudytas, tai buvo politinė žmogžudystė. Ir e, matome, kokia dabar yra padėtis su krikščioniais, su kitomis e, religinėmis grupėmis ir, ir matome, kad dabar iškyla tokios grupuotės, kurios yra net radikalesnės negu Al-Qaida. E, ir e, buvo sakoma, jog Irako valstybinė kariuomenė yra puikiai ištreniruota, tačiau taip nėra. Istorijos paradoksas yra tas, jog dabar yra remiamasi šyitais. Ir todėl amerikiečiai vis dar nenori iš esmės kalbėtis su e, Iranu. Dėkuoju, ponė. Vėlangi dvi minutės. Dėkoju. Tenka konstatuoti, kad mums reikėjo patirti perversmą, kad reaguotume, įvyko išpolis žydų muziejuje ir štai reaguojame. Pritariu tai analizai, kurią išsakė kolegos. Tarptautinė bendruomenė nustebo tuo, kas įvyko Irake, bet juk to ir reikėjo laukti krikščionių mažuma sudarė 5 procentų šalyje, dabar jis siekia 1 procentą. Tai, kas vyksta šiandien, negali būti laikoma surprizu, tačiau reikėjo, kad vyktų tas išpolis žydų muziejuje Briuselėje, kad reaguotume. Ir su, suprant, suprantama, pirmiausia, reikia imtis humanitarinių veiksmų. Ir kaip rezoliucija yra pasakyta, pirmiausia, turime E, numatyti reikšmingesnį finansavimą. Reikia įvertinti tas pasiekmes mūsų žemynui, kurias gali padaryti džihado protrukiai e, bei islamo ir Levanto valstybės, islamo Levanto valstybės kūrimas Irake. Taip pat gali turėti mūsų pasiekmių būtina tai vertinti. E, ten kariaujantis džihadistai grįžta į Europą. Manyčiau, kad būtina tokių asmenų judėjimą registruoti, būtina juos prižiūrėti, būtina išmintingai paremti tą šalį, būtina, kad kurtųsi mm, konstruktyvios politinės partijos. Be abejo, bus mažumų, būtina tinkamai užtikrinti jų apsaugą. Ir būtina paremti tuos, kurie nenori šalies kilimo E, būtina, kad ten būtų mokytojų, gydymo įstaigų. Jeigu norime suteikti šiai šaliai šansą, turime renkti tokio pobūdžio susitikimus tarp pilietės visuomenės atstovų. Europa ilgus metus tuo, tą yra dariusi kitose šalise ir prašome, atėjo laikas tą daryti e, Irake, jeigu norime, kad šalis išbristų iš šioliūno. Ponas Parnio, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai skubu yra veikti Irake, nes ten vyrauja religinis fanatizmas, e, religinė netolerancija. E, tai vyksta didžiojoje teritorijoje Irako, kai ten įsivyravo Islamo Levanto Respublika. Humanitarinė ir finansinė pagalba Irakui yra būtina, taip pat reikia turėti politinės drąsos, reikia vystyti ES išmodingą diplomatinę politiką, kuri būtų labai aiški. Būtina, kad politinė drąsa leistų pasakyti tai, kas turi būti pasakyta. Būtina įrašyti į rezoliuciją tai, kad mes turime rasti politinį sprendimą tam, kad būtų sudaryta nacionalinės vienybės vyriausybė. Tai yra būtina tam, kad būtų galima užtikrinti šalies teritorinį vientisumą. Būtina, kad mūsų rezoliucijoje atsispindėtų ši nuostata, nes priešingų atveju vėl liesis kraujas šytų ir sunitų dėl jų konfliktų, mes kuriuos mes bejėgiškai stebėsime. Žodis ponui Orden, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Mes šią temą diskutuojame, gaištame laiką, tačiau neturime dėl ko iš tikrųjų diskutuoti, jokių pasiūlymų nepateikta. Faktas yra tas, kad Europos parlamento nariai nedaug gali paveikti situaciją ten. Europos komisija sėdi ir klauso, ką mes turim pasakyti, nes Bet šiaip juk jie turi rankose tą piniginę, iš kurios galima paskirti humanitarinę pagalbą. Taigi situacija labai rimta. Sirijoje situacija nerimsta. Hamasas e, taip pat finansuoja e, teroristinius išpolius e, Palestinoje Izraelyje, iš Palestinos ir panašiai. Be abejo, situacija labai rimta. Demokratijos, demokratijas, taika, stabilumas turėtų vyrauti Irake. Mes ten išleidome labai daug pinigų. ES milijardus ten išleido, tik Irake. Tačiau ketvirtis Irako žmonių tebe gyvena už 2 dolerius per dieną arba miršta badu tiesiog. E, visos bet kokios valdžios sistemos yra sugriautos ir tiesiog gyvenama iš tarptautinės pagalbos. Būtina daryti kažką tokio, kad būtų užkirstas kelias tai naujos teroristinės valstybės įkūrimui e, šiame regione. Paskutinė Tarptautinė konferencija dėl Irako buvo surenkta 2003 metais. Pirmininkė, turėtumėt užbaigti savo pasisakymą. Tad ar nematnote, kad atėjo laikas jungtinėms tautoms surenkti naują konferenciją ir kalbėti apie politinės ir ekonominės situacijos stabilizavimą Irake? Turėtumėt užbaigti pasisakymą, sako pirmininkas. Tad štai, būtina išteiškinti, kam buvo leidžiami tie pinigai, kokios naudos jie davė. Dėkoju. Pirmininkė, Poniai Bilbao e, žodis pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Irake kyla socialinio teisingumo ir, ir laisvės problema. Irako piliečių visos viltis buvo sudaužytos ir dabar jie yra praradę bet kokią viltį ir tokiamis sąlygomis iškyla e, terorizmas. Ekonominė padėtis Mm. yra kitas faktorius, kuris šalį paverčia uždėlsto veikimo bomba. Nes šiame konflikte karinė dimensija yra tik tai vienas iš aspektų. Mes išspręsime tas problemas tik tai pašalindami priežastis. Nes šiame kontekste reikia galvoti apie žmonės ir valstybė negali padėti piliečiams. Ir jeigu valstybė negali padėti piliečiams, tai net neverta kalbėti apie pagrindinės teisės ir žmogaus teisės. Tai yra tuščias reikalas. Reikia visų pirma tinkamos ekonominės ir socialinės politikos. Kurdistanas organizuoja referendumą dėl nepriklausomybės ir dėl mažu, mažumų teisių. Aš tikiuosi, kad greitai bus uh, suformuota stabili vyriausybė ir kad bus regioninis konsensusas. Tačiau kol kas mes turime humanitarinę ir diplomatinę pagalbą teikti toliau. Pas Gžybą. Padėtis yra rimta, apie tai kalbėjo vyriausioji galiotinė, nes islamo valstybės ir jos kovotojų veiksmai kelia grėsmę, tačiau taip pat ir nepaisama žmogaus teisų, humanitarnė padėtis smarkiai pablogėjusi. Tai mums turi kelti nerimą, nes paskutinė diskusija šioje salėje apie padėtį Irake vyko vasario mėnesį. Aš kalbėjau tuo metu apie blogėjančią vidaus situaciją, kylančią grėsmę šalies gyventojams, religinėms mažmoms, krikščionims, Nuo to laiko padėtis tik smarkiai pablogėjo. Santykiai tarp centrinės šalies vyriausybės ir autonominių Kurdistano regionų taip pat e, smarkiai pablogėjo, taigi greitų laiku galime tapti naujos valstybės, galbūt ne de jure, bet de facto atsiradimo liudininkais e, Irako Kurdistane. Neturėtume to siekti. Todėl e, turėtume <clears throat> nepamiršti tiek e, kurdų įtakos, tiek būtinybės e, bendradarbiauti, palakysti glaudesnius santykius su šytų bendruomenė. Bendrai vertinant, gali kilti artimiausių laikų didelio masto krizė, kuri sukeltų dar didesnė konfrontacija. Buvo kalbama apie tai, kad krikščionis gali tapti to tiltų tarp mm, dviejų kitų islamiškų šalies bendruomenių. Tačiau turime užkirsti kelią žudynėms, o mm, tame įtemptame regione, koks šiuo metu yra Irakas, žudynių tikimybė yra pakankamai didelė. Ponas Zemke vieną minutę kalbės. Ačiū. Šios dienos diskusija vyksta labai svarbiu Irakui metu, nes šalis paprasčiausiai byra vyksta konfesinis, gentinis karas, viena vertus kuriama, kuriamas islamiškasis kalifatas vienoje šalies teritorijos dalyje, kitoje kuriama kurdų valstybė Bet kokiu atveju manau, kad ES neturėtų kištis karinėmis priemonėmis į šį konfliktą, taip pat neteikti jokios karinės paramos nei vienai iš e, konflikto šalių. Tačiau daug griežčiau nei iki šiol turėtume didinti spaudimą Irako vyriausybei tam, kad pastaroji kurtų naujas šalies valdymo struktūras, atsižvelgdama ne tik į šytų, tačiau taip pat ir į sunytų bei kurdų interesus. Tik tokiu atveju, manau, turėtume didesnės galimybės taikiai išspręsti šį konfliktą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Vienai minutį žodis sakymas ponui Černieckiui. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, pagrindinė Šiuo metu Irako problema yra ponas Malikis, kuris elgesi kaip diktatorius. Jis e, pradėjo dabartinę krizę vykdamas represinę politiką savo žmonių, ypač sunytų, taip pat krikščionių ir kurdų atžvilgių. Todėl reikia pašalinti Malikį iš užimamų pareigų ir suformuoti nacionalinės vienybės vyriausybę. E, taip pat reikia sustabdyti Irano kišimasi į Irako problemas, nes Iranas kelia problemų visam e, regionui. Tie, kurie dabar dalyvauja e, sukilime kartu su ISIS kovotojais, nemaža dalis jų buvo apgauti. Mes turėtume padėti Irako visuomeniai kurti E, vienybės vyriausybė priešingų atveju Malikis dar labiau destabilizuos savo šalį. Žodės ponui Milian Mon kalbėti dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Irake vyksta rimta krizė. Kaip buvo pasakyta, šiandien turime pakankamai rimtai vertinti skelimo riziką Irake ir Levante. E, naujo parlamento vadovo skirimas yra mažas, tačiau teigiamas e, žingsnis į priekį. Aš tikiuosi, kad greitai Irake bus vyriausybė, kuri atspindės visą e, šalies mažumų spektrą. Tai, kas vyksta Irake, yra reiškinys, į kurį negalima nekreipti dėmesio. Europa turi siekti, kad būtų einama įtraukiamo požiūrio link. Mes nenorime Irako dezintegravimosi islaminė valstybė Irake ir Sirijoje gali sukelti šalies e, skilimą ir tuomet atskiri regionai būtų kontroliuojami atskirų karinių grupuočių. Iš principo e, kyla ir teroristinių grupuočių pavojus. Mes turime kreiptis į regiono valstybės ir prašyti, kad jos padėtų palaikyti regiono stabilumą. Ir užtikrinti tuo pačiu stabilumą Irake. Kaimininiai Irako ir Sirijos regionai neturi tapti naujais Afganistanais. Turime taip pat nepamiršti tragiškos šimtų tūkstančių e, perkeltųjų problemų. Reikia, kad ES ir toliau teiktų humanitarinę pagalbą. Ponas Atukson. Labai trumpai. Aš e, norėčiau paklausti, ar ponui Asnarui tenka atsakomybė už, dėl padėties Irake. Aš manau, kad e, istorinės priežastys yra labai įvairios. Ir uh, intervencija Irake buvo nuspręsta dėl tam tikrų konkrečių aspektų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Padėtis Irake yra ne šiaip savo pavojinga, tai yra dramatinė padėtis. Ir ta padėtis yra ne tik Irake, jinai yra panašiai ir Libijoje, ir Sirijoje. Tai rodo, jog iki šiol vykdyta politika nepasiteisino. Mes matome, jog vyksta destabilizavimo procesas. Matome, jog arabų pavasaris galų gale baigėsi arabų žiema daugelėje tų valstybių. Ir matome, jog žmogaus teisės pažeidinėjamos ir tų pažeidimų pavydalas visą laiką kinta. Mums reikia iš tikrųjų bendros užsienio politikos, tikros užsienio e, politikos, kuri būtų netuščios kalbos, o konkretus veiksmai. Ponas Zambaski. Pane pirmininkė, gerbiami kolegos. Iki dar kalifato paskelbimo turime suprasti, kad tas kalifatas yra numatytas plėstis ir turi pasiekti Europos e, teritorijas, tai kelia pavojų mūsų civilizacijai. Ir čia, aišku, vyks vertybių karas, vakarų Balkanai e, patiria grėsmę dėl didelių musulmonų bendruomenių. Mes draugiškai gyvename su savo broliais musulmonais e, bulgarais ir nenorime e, tokių religinių konfliktų pas save. Skopija vyko e, neramumai netaip seniai. Nenorėtume, kad tai pasikartotų Europoje. E, matome, kad Bulgarijai kils rūpešių, jos ekonomikai kils sunkumų dėl naujų pabėgėlių srautų. Turėtume priimti reikiamas priemonės ir turėtume spręsti jau dabar, kaip elgtis su pabėgėlių banga. Dėkui, ponas Adaktuson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau išpareikšti savo paramą rezoliucijai, kurią ketina priimti Europos parlamentą šiandien. Rezoliucijoje vienoje vietoje yra pasakyta paminėtas miestas Karakoš Sirijoje, kur bažnyčių varpai kviečia žmonės malda jau 500 metų, panašiai kaip mano šalyje, Švedijoje. Mes 25 birželio girdėjome tuos varpus, bet jie reiškia e, šitą kitą. Tai buvo bandymas įspėti žmonės ir po keletų dienų miestas jau buvo tuščias, ten krikščionių nebebuvo. Šeimos ir, ir e, bažnyčios atstovai buvo priversti viską palikti ir kuo greičiau išvykti. Jie neturėjo jokios alternatyvos. Ir atsitiko taip, kad prieš tą grėsmę jie negalėjo atsilaikyti, jiems teko išvykti. Ir akivaizdu, kad dabar varpai tame mieste nebeskambės. Tiesiog nebebus jokių mišių sekmadienį, niekada žmonės išvyko. E, vėl vyksta krūvinos atakos prieš krikščionių bendruomenės, prieš bažnyčias. E, džihado e, fanatistai tuos išpolius rengia vis dažniau. Ši situacija yra tokia, kad ramiai gyvent žmonės negali. Galiausiai tai turi būti sustabdyta, turi būti sudaryta nacionalinės santarvės vyriausybė E, kai bažnyčios atstovų e, Irako bažnyčios atstovų delegacija lankėsi parlamente, jie prašė mūsų paramos demokratijai, saugumui. Ir manyčiau, kad dabar atėjo laikas valstybėms narėms parodyti tą solidarumą. Būtina suteikti prašomą paramą, būtina pritarti tai rezoliucijai, nes ta rezoliucija yra žingsnis teisinga kryptim. Tačiau to nepakanka. Visa Europos Sąjunga E, jos institucijos, taryba, užsienio reikalų institucija turi įtraukti šį klausimą tarp svarbiausių mūsų visų darbo tvarkėje. Ačiū, žodis ponui Frond. Vyriausybė nekompetentinga ir šalies palikybos reikimo valiai sukėlė tokią situaciją, kurioje dabar esama Irake. New York Times buvo pasakyta, jog Nurel Malaki vyriausybė uh, veikė taip, kad žmonės yra nuolatos persekiojami, vyko egzekucijos, kankinimai. Metų metus tarptautinė bendruomenė e, vykdė nuosaikų spaudimą šitų dominuojamai vyriausybei. Ir štai dabar matome, kokia situacija yra susikloščiusi. E, dabar Ma, neseniai matėme, kaip sunitas buvo išrinktas į parlamentą, tačiau mes laukiame kitų įrodymų susijusių su situacijos normalizavimu, e, nes priešingų atveju situacija apskritai lab, dar labiau suprastės. Pirmininkė prašo užbaigti pasisakymą. Konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos taip pat e, yra panašaus pobūdžio ir ES e, ryštingi žingsniai čia yra taip pat būtini pirmininkė. Ačiū. Pone Fotiga pasisakys minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Irakas sustovi ant subirėjimo ir plėtinio karo slengščio. Aisis kovotojai artėja prie Bagdado padėtį dar labiau blogina premjero Nurimalik vyriausybės e, daromos klaidos. E, dėl to labai smarkiai kenčia šalies gyventojai, civiliai gyventojai, ypač krikščionys, todėl tarptautinė bendruomenė turimtis veiksmų, kad e, visos Irako visuomenės grupės pradėtų dialogą, būtina sudaryti ne tik nacionalinės e, sustarimo vyriausybę, tačiau taip pat teikti ir humanitarnę pagalbą. Ačiū. Dvi minutės dabar kalbėsiu, ponė Gabriel. Merci beaucoup. La situation. Dėkuoju. Aš nepasakysiu nieko naujo, pasakydama, kad padėtis Irake kelia labai dėlį nerimą teroristinė grupė yra užėmusi dalį šalies teritorijos. Visų pirma, reikia pabrėžti politinio sprendimo aspektą. Tai yra tų politikų, kurie buvo išrinkti į parlamentą, atsakomybė. Jie turi prisimti tą atsakomybę savo piliečiams. Yra aišku, jog Irakas negali dabar atsikelti be politinio ir tarp religinio dialogo. Mūsų įsipareigojimai turi pasireikšti pagalba daugiau negu milijonui e, perkeltųjų bei teikiant humanitarinę pagalbą. Tai turi būti koordinuojama su jungtinėmis tautomis, taip pat įtvirtinant politinį dialogą visame regione. Trečiasis dalykas, ir jį aš pabrėžiu labiausiai, mes neturime apsiriboti vien tik tai humanitarinę reakciją. Irako padėties regioninė dinamika turi būti mūsų dėmesio pagrindinis objektas. Jeigu islamistinė valstybė atsiras, tai bus e, grėsmė visam regionui iki pat Jordanijos. Tad e, mes matome, jog gali būti rimtas regioninis konfliktas tarp arabų, kurdų, šytų ir sunytų. Ir tuomet pasiekmes būtų be galo rimtos visam regionui, kuris yra kaimininės Europos e, regionas. Tad reikia dabar jau diplomatinių pastangų, aukšto lygio konferencijos e, galbūt e, ir turime siekti, kad mūsų rankos ir kojos nebūtų surištos. Pone Pyry, vieną minutę. Dėkoju. Situacija kelinti susirūpinimą būtinas vieningas tarptautinis požiūris. Dėl smurto 2,5 milijono žmonių turėjo bėgti iš šalies. Tai yra humanitarinė krizė, kurios ignoruoti neįmanoma. Egzekucijų masinių vaizdai vykdomi islamo valstybės yra keliantis šiurpą. Situacija iš tikrųjų labai pavojinga visam regionui. Tad yra labai svarbu, kad Irako vyriausybė imtųsi visų e, priemonių, kad būtų saugotos visos gyventojų grupės. Būtina numatyti įtraukiančią politinę programą, kurie, kurie galėtų pritarti visos visuomenės grupės. E, vals, isla, islamo valstybės traukos centro vaidmuo auga, nes pritraukiami nauji džihado kovotojai iš Europos. Būtina kovoti su jaunų žmonių radikalizavimu ir būtina taip pat stebėti tuos džihadistus, kurie grįžta į Europą. Pone Manesku, dėkoju, pone pirmininkė. Mes konstatavome, kad situacija blogėja Irake. E, matome, kad kenčia Irako piliečiai, jie kenčia nuo terorizmo. Labai gaila, kad Irako vyriausybė pasirodė negebanti apginti savo pačių piliečių nuo teroristų išpolių. Bet kokie paramos veiksmai, e, ar tai būtų iš ES, ar kitų valstybių, turės reikiamą poveikį tik tada, jeigu Irako vyriausybė norės vykdyti stabilizavimo procesą. Problema yra centrinė vyriausybė, kuriai vadovauja premjeras Amalikiai. E, Teheranas remia šią vyriausybę ir e, matome, kad ta e, vyriausybė dar labiau supriešino etinės ir regioninės grupės, tai kursto smurtą. Būtina suteikti humanitarinę pagalbą ir paremti Iraką siekiant didesnio šalies stabilumo. Labai svarbu pademonstruoti solidarumą su Irako piliečiais ir paremti šią šalį. Privalu neužmiršti, kad karinė intervencija sukurtų tik daugiau problemų. Mes turime siekti Irako regiono stabilizavimo. Irako lyderiai turėtų suprasti, jog būtina peržengti religinius skirtumus ir kartu mąstyti apie bendrą ateitį Irakui. Tarptautinė bendruomenė gali padėti vykdyti stabilizavimą vyriausybei, tačiau tam būtina, kad prie bendro stalo susėstų ir šitai, ir sunitai. Dialogo būdu galima sukurti Irano, Irako valstybę naujas ministras pirmininkas turėtų būti paskirtas, kuris atstovauja visų irakiečių interesams, e, visų etninių, bet kokios etninės kilmės ir religinių pažiūrų irakiečiams. Dėkoju. O dabar perdame prie spontaniškų pasisakymų ir iš karto steiksiu žodį pirmam kolegai. Thanks a lot, uh, Mr. Chairwoman. Mm, ačiū, pane pirmininkė. Leiskite iškelti šiek tiek kitokio pavadžio klausimą susijusiu su mūsų diskusijomis. Nerima kelinti padėtis Irake ir artimuosiuose rytuose pareikalaus rimtų geopolitinių pokyčių, galbūt netgi prireiks keisti dabartinės valstybių sienas ES ir tarptautinė bendruomenė nesugebėjo konstruktyvios politikos vykdyti šiame regione. Visi šie dabartiniai įvykiai e, galėtų ateityje pakenkti bendram ES saugumui, ypač jos energetiniam saugumui. Turime iš naujo apmastyti, kaip saugiai apsirūpinti energijos ištekliais. Pirmkė prašo kalbėtojo baigti savo kalbą. Manome, kad reikėtų ieškoti naujų energetinių išteklių Europos e, kontinente ir tokiu būdu galėtume išspręsti apsirūpinimą energijos ištekliais problemą. Žodis teikiamas ponui Ferreiriai kalbėti vieną minutę. Ačiū. Dėkuoju, pane pirmininkė. Prieš kurį laiką panas Petersas atspausdino e, artimų rytų žemėlapį. Tas žemėlapis buvo pavadintas naujas viduriniųjų rytų žemėlapis. Dabar vykstantis įvykiai šiame regione primena tą žemėlapį. Silpna valstybė, samdiniai, darantis nusikalstamumus, nusikaltimus, chaosas kaimininėje valstybėje, Sirijoje. Ir šis procesas paliečia visas regiono valstybės. Šie procesai trunka jau iš principo net kelis dešimtmečius. Irakas ir Sirija dabar išgyvena humanitarinės katastrofas. Ir taip yra ne dėl atsitiktinumų, panas Mikolazič. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pareikšti savo nuomonę dėl nerima keliančios padėties, dėl žmogaus teisų pablogėjimo Irako šiaurėje kuriama, kuriamas kalifatas, kuriame galios šariato teisė, tai e, reiškia, kad bus žudomi kito tikėjimo atstovai, kitų tikėjimo atstovai, tokios naujienos šokiruoja, nes pirmasis etapas buvo kova prieš savo tikėjimo atstovus Irake tarpusavėje kovoja šitai ir sunitai, tačiau didelį nerimą kelia ta aplinkybė, kad e, dėl e, šių bendruomenių tarpusavio kovos pablogėjo tūkstančius metų Irake gyvenančių krikščionių padėtis. Europos parlamentas privalo dėti pastangas siekdamas padėti krikščionims Ir pabaigai noriu pabrėžti, kad tikrai skandalinga, kad šiame postėje nedalyvauja komisijos atstovai, turime tik tarybos atstovų. Panas Estrič vieną minutę kalbės. Žinau, kad e, daugelį dešimtmečių dėl vakarų kišimosi padėtis vidurio artimuosiuose rytuose tik tai blogėjo. Mano šalis, Tony Blairas savo melu taip pat prie to prisidėjo, susitepė Tonis Blairas savo rankas krauju, taigi prašau pasimokykime iš ankstesnių klaidų, supraskime, kad mes negalime tapti viso pasaulio policininkais, negalime išgydyti viso pasaulio lygų taikos labui Nebandykime kištis e, visur, kur e, tik tai e, prasideda kokie nors įvykiai, kartais labiau verta gerbti šalių nepriklausomybę ir leisti žmonėms patiems nuspręsti savo likimą. Ponas Kircius vieną minutę kalbės. Dėkoju. Irakas pateko į paskutinę savo sugriovimo fazę. Peržengtas srengstis, nueitas tai ilgas atstumas. Reikia nepamiršti, kokios buvo mūsų ambicijos. Mes manėme, kad sukursime ten modernę demokratiją, o dabar matome, kad iš viso to išėjo viso labo chaosas. Jeigu būtų daugiau Europos buvę, galbūt buvę padaryta mažiau klaidų, įskaitant Irake. Mes neturime rimtos vieningos bendros užsienio politikos, neturime bendros gynybos politikos. Jeigu būtume tai turėję, būtume galėję efektyviau veikti. Mes išsigandome. Tačiau sprendimų šių nepavyks išspręsti, nes krizė Irake gali virsti energetinę krizę, kuri mums gali labai brangiai kainuoti. Tai gali turėti įtakos mūsų santykiams su Iranu, santykiams tarp Irano ir Izraelio. Nepamirškime, kad pabėgėlių problema taip pat mus kainuos labai brangiai reikės taip pat spręsti tą fanatizmo stiprėjimo problemą. Tad, kad ir ką bedarytume, turime tinkamai apsispręsti, reikia daugiau Europos, o jeigu ne, tai tuomet pralaimėsime. Ponas Krysos. Dėkoju. Prieš 71 metus, mėly kolegos, buvo surengta Roosevelto, Čerčilo ir Stalino e, konferencija Jaltoje. Jie pranešė, kad po karo pabaigos nebebus jokio imperializmo, tautos galės apsispręsti dėl savo likimo, bus gerbiamos mažumų teisės ir bus gerbiamos žmogaus teisės. Tai buvo stručio politika. Tačiau norime to ar ne, tai, kas kelbė tuo metiniai didieji lyderiai, praktikoje taip ir nebuvo įgyvendinta. Ir toliau tebe kyla problemų dėl galimybės apsispręsti tautoms. Kurdai, pavyzdžiui, neturi iki šiol tokios galimybės. Paminėkime ir Airijos pavyzdį. E, ne visa Airijos teritorija nepriklausoma. Yra baskų ir katalonų problema. Ir ar galėsime tas problemas pagaliau vieną gražią dieną išspręsti? Taip ar ne, pirmininkė? Ačiū, baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponas Televedova kalbės. Prašom, žodis jums. Gracias. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems parlamento nariams, kurie pasisakė diskusijose. Diskusija buvo atvira ir turininga. Europos Sąjunga, kaip jūs visi sakėte, labai atidžiai stebi padėti Irake. E, užsienio reikalų ministrų posėdėje tarybos 24 e, birželį. Šitas klausimas e, buvo aptartas kitą savaitę. 22 Liepos taip pat šis klausimas bus aptartas taryboje. Jūs palėtėte tokius klausimus, kurie yra esminiai, tai yra teritorinio vientisumo aspektą, vienybės aspektas siekiant e, užtikrinti stabilumą ir galimybę visiems piliečiams jaustis gerai valstybėje. Aišku, puikiai suprantame padėties pavojingumą ir rimtumą. Ponas Arnold ir taip, taip pat ponia Gomeš e, e, reikalavo konkrečių įsipareigojimų ir įtraukiančios valdysenos šiame kontekste. Tokio valdymo, kuris leistų užtikrinti perinamai laikotarpį prie demokratinės sistemos. Daugelis iš jūsų taip pat minėjo žmogaus e, teisės. Tai yra, aišku, labai svarbi istorinių požiūrių tema. Ir ES tai labai rūmimas aspektas. Daugelis e, parlamentarų kalbėjo apie krikščionių e, laisvės ir, ir padėtį tame regione tam, kad e, tų laisvių bus, būtų paisoma, būtent ir reikia teisėtos naujos vyriausybės, kuri laikytųsi įtraukiančio požiūrio ir ES to e, siekia. Noriu taip pat dar atsakyti į keletą kitų e, klausimų. Visų pirma, dėl cheminių ginklų. Žvalgybos šaltiniai patvirtina, jog tais ginklais naudotis negalima, jie negalėtų būti panaudojami dabartinėje padėtyje, esant e, net, net ir tokiam chaosui. E, O kalbant apie kaltinimus Turkijai, apie tai taip pat kalbėjo parlamentarai dėl e, įstatų valstybės finans, dėl islamo valstybės finansavimo. Tai šiuo klausimu pasakysiu, jog turi būti labai aiškiai skiriami gandai ir įtarimai ir, e, ir, ir tikri faktai bei bei, bei tikras finansavimas. Čia kalba e, sukasi apie privačius e, radikalų finansavimo šaltinius ir Turkijos valstybinių struktūrų finansavimą. Tad tas skirtumas taip pat turi būti daromas. Europos e, Sąjunga taip pat bendradarbiauja su Persijos įlankos valstybėmis, presdama e, teroristų finansavimo e, klausimus. E, Baigdamas e, norėčiau pasakyti, jog e, manau, jog mūsų delegacija Bagdate puikiai dirba, manau, kad jūs tam pritarsite. Manau, kad e, delegacija dirba iš tikrųjų puikiai ir labai sunkiamis sąlygomis. Dėkoju. Aš gavau šešias, šešias rezoliucijų projekto pasiūlymus. E, balsuojama bus rytoj 11 val. šito klausimu. Dabar kitas darbo tvarkės e, punktas. Sąjungos vyriausios įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojas pareiškimas Izraelio ir Palestinos smurtinio e, susirinkimo.